Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the ham. Labadiena, kolegos. Man atrodo, plaktuko neprireiks, kad galėčiau nurim, nuraminti visus po svarbaus balsavimo dėl narkotikų šį rytą. Turime dabar 15 klausimą. Europos narkotikų ataskaitos pristatymas šių metų ir sveikiname MCDD direktorių Aleksis Gusdil. E, pranešimas ataskaita parengta, pateikta 16 birželio, 6 birželio ir e, jį kalba apie e, narkotikų situaciją Europos Sąjungoje, Turkijoje ir Norvegijoje. 17 metų statistinis biuletenis ir 30 šalių narkotikų ataskaitos taip pat šiai trauktos. Na ir pirmiausia žodis mūsų svečiui, kuris pristatys ataskaitą, o po to e, galiu daugiskai sakyti, suteiksime žodį mūsų nariams, e, mūsų pranešėjas ir koordinatorius ponas Boni yra čia. Ir galėsime suteikti jam žodį, žodį, kai ponas Pustėl pabaigs savo pasisakymą, kuris truks 10 minučių. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena, ponas ir ponai, pirmininkė, gerbimi Libė komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu pristatyti svarbiausios naujos ataskaitos gairės, ataskaitos, kurią paskelbėme prieš dvi dienas, kaip sakė pirmininkas. Tai yra labai svarbus informacijos paketas pateikiamas kartu su, su šio ataskaita. Ataskaita iš tiesų detaliai pristato visus statistinius duomenis, kuriuos mes renkame ir jie yra pateikiami statistinėme biletenyje. Ir šiemet naujas bruožas yra šalių narkotikų ataskaitų naujas formatas, kuris greitai gali jums leisti pamatyti nacionalinę situaciją, kuri patikta labiau grafinę formą, lengviau suvokiamą formą. Kiekviena ataskaita turi dalį, kuri rodo, kur yra jūsų šalis bendrame europinėme vaizde. Na, o dabar šią progą noriu padėkoti valstybės narėms, nacionaliniams informacijams, centrams, kurie mums teikia informaciją ir ES agentūroms bei e, agentūroms, kurios su mumis dirba kartu. Tikriausiai žinome, kad MCDDA yra e, Teisingumo ir vidaus reikalų tinklo pirmininkė šiemet. Tinklo, kurį sudaro agentūros. Ir e, šio tinklo vardu noriu pareikšti soli, mūsų solidarumą teroristinių išpolių Londone aukoms. Ir noriu taip pat pakartoti mūsų įsipareigojimą prisidėti prie Europos piliečių saugumo ir sprigama teikti geriausias paslaugas institucijoms ir valstybėms narėms. Kokie yra svarbiausi naujos ataskaitos aspektai? Paminėsiu penkis svarbiausius klausimus. Ir žinome, aš galėsiu atsakyti jūs papildomus klausimus. Taigi, penki svarbiausi pokyčiai situacijoje šiandien yra susijęs su uh, mirčių nuo perdozimo padidėjimų, skaičiaus padidėjimų. Tai yra tendencija, kurią stebime trečius metus iš eilės. Antras pastebėjimas. Didėja grėsmė, kurią kelia nauji sintetiniai narkotikai. Tre, trečias aspektas tai yra tema, kuri e, domina šį komitetą, tai naujos psichoaktyvios medžiagos Ir čia kalbėdamas apie tai norėčiau padėkoti komitetui už e, patvirtinimą e, šį ryt balsuojant teisėkuros paketo, kuris leis mums dirbti toliau ir kovoti su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis efektyviau. Na, ketvirtas aspektas. Per pastarosius dviejus metus stebime kokaino prieinamumo padidėjimą. Ir paskutinis dalykas. E, pastarojo meto kanapių naujos, nauji porušiai ir kanapių e, vartojimo ir panaudžiavimo jomis e, situacija. Pirmiausia, dėl perdozimo. Mes jau trečius metus pastebime perdozimo atvejų didėjimą 6 procentais palyginti su praėjusiais metais. Svarbiausia ir įdomiausia, ką reikėtų pastebėti komiteto nariams, kad daugiausia tokių mirčių susijusių su narkotikais yra susijęs su heroinu ir kitais opi, opi, op, opiatais. Taip pat e, derinyje su alkoholiu ir benzodiazepinais. Dar vienas dalykas, ką matome skaidrėje, žalia spalva pavaizduota, yra tai, kad heroinas ir opiatai E, naudojama vis e, vyresnių žmonių dėl gyventojų senėjimo. Ir čia matome kiekvienoje e, žmonių amžiaus grupėje yra padidėjimas palyginti su 14 ir 15 metais. Koks yra dar svarbus elementas ir kur matome pažangą Europoje yra tai, ką galime padaryti dėl šio perdozimo atveju didėjimo. Kad užkirstume kelią perdozimui, tai turime dviejopas intervencijas. Pirmiausia, reikia stengtis, kad neįvyktų perdozavimas ir antra, siekti, kad rasime priemonių, kad perdozavę žmonės išgyventų. Pirmiausia, čia yra, aišku, gydimas ir e, gydimas opiatų substitutais, Šiuo metu Europoje apie 640 tūkstančių žmonių dalyvauja tokiuose programuose. Antras elementas, kuris tampa vis svarbesnis ir jūs tai gerai suprastė, tai suprastė kai kalbėsiu apie naujus sintetinius opietus, tai elaksono schemų svarba, kas padeda žmonėms na, iš, išgyventi perdozavus. Na ir ir dar narkotikų vartojimo kambariai, kurie naudojamas šiuo metu septynėse šalise iš viso, 78 tokie kambariai, kurie e, veikia ar netrukus pradės veikti Europoje. Žinoma, tai nėra svarbiausia priemonė kol kas, tačiau e, vis dažniau vartojama įvairiose šalise ir kitur, pavyzdžiui, Kanadoje. Ši priemonė e, dėgiama gana greitai, siekiant susidaroti su nauja opiatų perdozimo e, e, epidemija. Aišku, e, kai pastebime, kad overdozės, perdozimas sukeliamas metadono ar kitų medžiagų, tai reikia ir kitų priemonių. Antrasis aspektas tai yra E, sintetinių opiatų vartojimo prevencija. Tai vis didinti grėsmės veikatai. Yra 25 nauji opiatai atrasti nuo 9 iki 16 metų ir vien praėjusiais metais aptikėme 8 tokias medžiagas. Jie labai stiprus, e, jie randami ir kitose produktuose ir e, intoksikacija vartotojams yra didelė. Viena iš tų medžiagų, daugiausia problemų keliančių medžiagų, yra fentanilų šeima. Tai yra medžiagos, kurios yra labai stiprios, jos naudojamos medicinoje, dažnai skausmo valdymui ar anestezijai. Ir tik praėjusiais metais aštuoni naujai fentanilai buvo e, pra, pastebėti e, e ir buvo įvykdyta rizikos vertinimas ir šiemet jau tyriami trys nauji fentanilai. Tos medžiagos yra labai svarbios, nes, kaip sakiau, jos rastos, aptiktos per pastarosius 2-3 metus. Ne tik patys fentanilai, bet ir jie, tos medžiagos sumaišytos kitomis medžiagomis heroinu, kokainu, todėl perdozimo rizika yra daug didesnė. Net ir asmenims, kurie tos medžiagos m, mm, sąmoningai neperka. Todėl rizika jų vartojama ir daug didesnė jungtinėse valstijose ar kitose šalise. E, e, taip sakant, e, pasilinksminimų pramonės priklausyti žmonės patyrė, nukentėjo nuo, nuo, nuo tų medžiagų, nuo fentanilų, tikriausiai nežinodami, kad jų vartojimuose narkotikose jų yra šios medžiagos yra 300 kartų galingesnės negu morfinas, morfijus. Taigi mažiau negu gramą užtenka stipriam apsinuodimui. Toliau kalbėsime apie naujų psichoaktyvių medžiagų e, aptikimą. E, aptikimo lygis mažėjo, tačiau vis tiek palyginti su 14 metais ir 15 metais, kuomet aptikdavome po 98 naujas medžiagas tokių aptikimų sumažėjo iki 66 naujų medžiagų praėjusiais metais. Aišku, čia yra įvairių veiksnių, kurie įtakoja šį sumažėjimą. Tikriausiai ES ir valstybių narių reakcija, tam tikros teisėkuros priemonės. Taip pat, ko gero, tai yra ir taisyklių pakeitimų Kinijoje pokyčiai, nes kai kurios iš šių medžiagų atkeliauja iš Kinijos. Tačiau šiandien svarbu pabrėžti, kad net e, medžiagų, aptiktų medžiagų skaičius sumažėjo. E, tai kompensuoja neigiamai tai, kad tos medžiagos, kurios e, pakliūna į rinką, yra daug galingesnės ir pavojingesnės. Ir antra, vien praėjusiais metais, jeigu pažvelgsime į bendrą tų medžiagų, kurias mūsų agentūra stebi, yra 620 medžiagų bet 2016 e, metais 423 medžiagos atsirado, buvo aptiktos rinkoje kažkurio momentu metų bėgėje. Taigi e, reikia žinoti ne tik, e, kas yra nauja, ar jų daugiau ar mažiau tų naujų medžiagų, tačiau jos pakliūna į rinką ir dinksta iš jos. Todėl stebėsena yra labai svarbi šią prasme. Ir tai rodo, koks svarbus jūsų šio ryto sprendimas remti stebėsnos sistemą. Dar naujas reiškinys ir mes esam, turime nedidelį leidinį apie didelės rizikos vartojimą marginalizuotose populiacijose. Detaliai apie tai nekalbėsiu, bet paminėsiu dvi, du gyventojų pogrupius, kurie, kuriems kyla didesnė rizika. Pirmiausia, katinono injekcijos, tai yra stimulantas, kurį naudoja opioidų vartotojai. Antras pogrupis yra benamiai, kurie vis dažniau naudoja sintetinius kanabinoidus. E, iš dalies dėl to, kad ši medžiaga yra e, pigesnė ir taip pat e, vis daugiau naudojama kalėjimuose. Ketvirta, ketvirtas mūsų ataskaitos aspektas svarbesnis yra kokaino vartojimas. Ką esame pastebėję per pastarosius 2-3 metus, įvairūs rodikliai rodo, kad kokaino prieinamumas didėja. Jis labiau prieinamas negu anksčiau ir šiek tiek grinesnis negu anksčiau. Vienintelė, vienintelis liekantis klausimas e, šiuo metu ir dėl to jis susilauks didesnio dėmesio šiemet ir ateityje, yra tai, ar tas prieinamumo padidėjimas reiškia ir vartojimo padidėjimą. Atsakymo kol kas neturime į tai. Tik tai matome, kad kai kuriuose šalise, vakarų ir pietų Europos šalių miestuose, e, nutekamo vandens analizė rodo, kad E, daugiau kaip 33 miestuose, kur, kurie analizuoja tokio vandens analizėje, tai 22 iš jų e, rasta daugiau kokaino ir pagaliau kanapės. Kanapės yra narkotikas, kurį yra išbandę bent vieną kartą gyvenime daugiausia gyventojų, 87 milijonai europiečių šiuo atveju, bent vienas procentas suaugusių gyventojų yra e, nuolatiniai vartotojai. Praėjusiais metais pradėjome naują paslaugą ir nu, naują tarnybą įsteigėme dėl perspėjimų dėl kanapio vartojimo. Ir tai bus unikalis šaltinis apie, dėl faktinės informacijos dėl to, kas vyksta kanapių politikos srityje už Europos, srity, už Europos ribų. Ir galiausiai e, pastebime, kad apskritai kanapių vartojimas Europoje tarp studentų yra tokio pat lygmens kaip ir JAV ir jis yra stabilus. Jis stabilus tiek JAV, tiek Europoje šiuo metu. Taip pat matome, kad alkoholio suvartojimas yra dvigubai didesnis Europoje negu JAV, o tabak, tabako vartojimas yra keturis kartus didesnis Europoje. Nors abu šie dalykai maž, mažėja. Šie graf, grafikėliai rodo, kad pastaruoju metu mažėja tiek alkoholio, tiek tabako vartojimas abiejose regionuose. Todėl klausimas yra suprasti, kokie veiksniai e, čia lemia tai ir kaip tos rezultatus e, galima būtų perkelti, kad tai įtakotų kanapių vartojimą, nes, nes kaip matome, kanapių vartojimas yra stabilus ir atsparai stabilus. Taigi kokios išvados? Visų pirma, narkotikų situacija yra labai dinamiška, narkotikų rinka yra labai nestabili ir aktyvi taip pat. Daug pokyčių e, čia vyksta labai greitai. Taip pat Europoje per pastarosius 20 metų pastebėjome, kad, e, kad turime e, ženklio, ženklio reakciją, ypač visuomenės veikatos srityje. Vis mažiau e, živ naujų atvejų ir tai yra geras rodiklis. Bet taip pat didėja mirčių susijusių su narkotikais. Taip pat matėme, kokia yra evoliucija naujų psichoaktyvių medžiagų rinkoje atsiranda naujų didelės rizikos, e, naujų psichotrop, psi, psicho medžiagų vartojimo. Matome, kad 4-6 procentai jaunimo teigia, kad e, kartas nuo karto vartoja šias medžiagas, taigi rizika išlieka ir taip pat atsiranda, atsiranda naujai sintetiniai opioidai ir fentanilai. Na ir paskutinis, paskutinė skaidrė, manau, kad mums reikia stipresnio bendradarbiavimo ir e, koordinuoti mūsų veiksmus kovoje su narkotikais. Man atrodo, šio ryto jūsų sprendimas svariai prie to prisidės, kaip paskelbė komisijos narys. Naujasis veiksmų planas, tikimasi, bus patvirtintas pirmininkaujant Maltai e, ir tai bus labai svarbus elementas. Na, aš norėčiau pakartoti mūsų agentūros e, didelį pasirežimą remti, kaip visada, institucijas ir valstybės narės, siekiant užtikrinti saugesnę ir sveikesnę Europą. Ir e, mes prie to prisidėsime E, padėdami renkti geresnę e, narkotikų e, politiką. Dėkuoju ir aš dėkuoju, kad šį kartą jūs turėjote daugiau laiko pristatyti visą šią informaciją nei praeitą kartą. Labai gerai, kad mes gavome tikrai labai daug išsamios informacijos, labai dėkojame. Aš matau, kad e, jūs e, norite pasisakyti, kad greitai sureagavote. Prašau, be abejo, turėsite tokią galimybę. Pranešėjas pirmiausia, Apnus Bony. Dėkoju, panė pirmininkė, dėkoju mūsų svečiui, dėkoju Jums už e, tiek daug informacijos ir už tai, kad Jūs mums paaiškinote, kokios yra šiandien, šiandienos tendencijos. Tai yra labai svarbu, nes svarbu yra gerai suprasti, kas tai yra per reiškinys narkomanija, kuri plinta Europoje. Be abejo, aš norėčiau kreipti sudėmėsi į tam tikrą mūsų susirūpinimą. Pirmiausia, tai yra mirštančių nuo perdozovimo skaičiai, kurie didėja. Aš manau, kad uh, Mes turime geriau reaguoti į tai, kas vyksta. Pirmiausia, valstybės narės turėtų tuo susirūpinti. Jos turėtų tai, tikrai daugiau kalbėti apie tai, kad vartoti narkotikus yra nepaprastai pavojinga. Valstybės narės taip pat turėtų geriau reaguoti, kai atsiranda naujų narkotikų rūšių, naujų tendencijų ir valstybių narių lygmenių taip pat gerėtų, reikėtų geriau spręsti tam tikras socialinės problemas. Jūs jau minėjote padėti kalėjimuose, jūs minėjote benamius, kalbėjote ir apie jaunimą, nes mes matome, kad e, kanapės, pavyzdžiui, yra labai populiarios jaunimo tarpe. Yra šiokių tokių teigiamų tendencijų JAV, bet iš esmės matome, kad ES kanapio vartotojų skaičius nuolat auga. Taigi mes turime skleisti daugiau informacijos apie narkotikus, turime siūsti labai aiškius signalus e, e, ir tinkamai elgtis su tais, kas yra priklausomas nuo įvairių narkotikų senų ar naujų. Antra, Jūs kalbėjote apie tai, kad kokainas šiandien yra labiau prieinamas nei anksčiau. Todėl aš manau, kad mes turime galvoti ne vien apie informacinės kampanijas, bet ir apie tai, kad gal reikėtų sustiprinti teisės saugos pareigūnų galimybės kai kuriuose šalise. Nes uh, Tai, kad e, kokaino vartotojų skaičius nuolat didėja, rodo, kad kokaino rinka didėja. O tai savo ruoštų reiškia, kad plečiasi ir nusikaltelių, kurie prekiauja šiais narkotikais tinklas. Tai reiškia, kad e, jiems visai neblogai sekasi. Ir todėl aš manau, kad mes turime geriau į tai reaguoti. Mes e, be abejo galime, aš manau, reaguoti ir pirmiausia, turė, stiprindami teisės saugos pareigūnų įgaliojimus. Jūs taip pat kalbėjote apie naujas e, medžiagas. Jūs minėjote, kad e, surasti tų medžiagų nėra labai sunku. nors gal šiandien situacija yra geresnė nei 2014 metais. Bet vien 2016 metais rado 66 naujos medžiagos. Todėl aš manau, kad labai svarbu yra kuo greičiau įgyvendinti parlamento pateiktą pasiūlymą. Jį pasiūlymė bendradarbiaudami su komisija ir taryba. Beje, jau e, trejus metus mums nepavykta įspręsti susiklošiusios e, situacijos. Aš stengiuosi apskaičiuoti mūsų e, našumo koeficientą ir pastebėjau, kad praeitoj kadencijoje Mums pavykdavo pasiekti rezultatą per 84-86 mėnesius, o šiais metais skaičius yra nuo 36-48 mėnesių. Ir valstybės narės šiandien greičiau reaguoja į mūsų pasiūlymus uždrausti tam tikras medžiagas. Galima be abejo būtų apie tai diskutuoti, bet matome, kad šiandien valstybės narės reaguoja jau kur kas greičiau ir tai yra teigiama tendencija. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, taigi ko mums reikia tam, kad galėtume kuo geriau ir greičiau gyvendinti naują reglamentą? Nes žinome, kad da, jūsų agentūra turėtų renkti da, rizikos vertinimą, da, renkti a, pirmuosius a, įgyvendinimo, pirmasis gyvenimo ataskaitas. Ir dar vienas dalykas yra štai toks, kad jei mes, jei komisija parengtų uh, tinkamus dokumentus, tuomet gal galima būtų siūlyti uždrausti tam tikras medžiagas visoje ES, visose valstybėse narise. Nes žinome, kad šiandien narkotikų galima įsigyti ir pasinaudojant internetu. Taigi, ką jūs siūlytumėt daryti dėl to? Ir paskutinis klausimas, kuris yra susijęs su ateitimi. Ir su jūsų strategija iki 2025 metų. Mes netrukus pradėsime renkti finansinę programą, kuri bus gyvendinama po 2020 metų ir todėl Aš manau, kad jau dabar reikia pradėti kalbėti apie tai, kad jūsų įstaiga reikia skirti deramą finansavimą tam, kad jį galėtų tinkamai dirbti. Taigi, kaipgi galima būtų geriau skleisti informaciją apie narkomaniją, kaip galima būtų bandyti veikti tokius reiškinius kaip kokaino, bet, uh, prieiga prie kokaino, ypač bendradarbiavant su Interpolu. Ir trečias klausimas. Kaip Jūs pasiūlytumėt kovoti su naujomis psichotropinėmis medžiagomis? Kaip pasiūlytumėt reaguoti tai, kad jų atsiranda vis daugiau ir daugiau? Dėkuoju. Dabar panas Koelio. E, e, Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu to, ką pasakė kolega Boni. Pritariu jos samprotavimams. Norėčiau padėkoti direktoriui ne tik tai už puikų vadovavimą agentūrai, norėčiau padėkoti už šitą pristatymą, kuris buvo labai aiškus, konkretus ir buvo suformuluoti patys pagrindiniai veiklos tikslai. Pirmiausia, reikia parengti kokybiškus vaikiš ataskaitas apie situacijas, kuriuose valstybėse narėse ir problemos labai konkrečiai yra suformuluotos ir labai teisingai yra nurodyta situacija ir tokioje valstybėje kaip Portugalija. Boni kalbėjo, kad jūs e, išryškinote pagrindinės tendencijas. Mane šokiravo tai, kad jūs kalbėjote, jog ir didėja narkotikų vartojimas kalėjimuose. Iš tikrųjų, nors bendras kontekstas yra pakankamai saugus, tačiau vis dėlto konstatuojama, kad narkotikų suvartojimas kalėjimuose didėja, auga, o tai reiškia, kad mes susidarime su valstybių narių įgaliojimais ir su valstybių narių veikla siekiant užtikrinti mm, saugumą įkalinimo įstaigose. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad daugėjo mirčių nuo perdozavimo. Norėčiau paklausti, kaip jūsų centras paaiškintų šitą fenomeną. Juk mes čia susidurime su e, tradicinių narkotikų vartojimo didėjimu, tačiau galbūt tie narkotikai yra vartojami kartu vieni su kitais ir dėl tos priežasties atsiranda perdozavimo minčių, galbūt yra nepakankama narkotikų vartojimo pre prevencija. Kaip Jūs paaiškinote šitą fenomeną, būtent, kad daugėja mirčių nuo perdozavimo? Taip pat norėčiau pamastyti ir kitų aspektų, kuris nebuvo tiesiogiai susijęs jūsų, su jūsų informacija. Kolegos kalba apie tai, kad uh, už narkotikų prekybos, už vartojimo slypi didžiulės pinigų sumos. Juk uh, narkotikai yra pristatomi vietiniuose prekybos e, tinkluose, tai yra tarpininkais. Ir Portugalijoje, pavyzdžiui, yra sukaupta pakankamai daug gerosios praktikos kovojant su tokiais dilerių tinklais ir aš manyčiau, kad jie būtų galima pasinaudoti kovojant su narkotikų vartojimu apskritai Europoje. mūsų svečias e, Gastyl. Prašau atsakykite į klausimus ir išsakykite savo baigiamasis pastabas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms Boni ir Koleo. Aš atsakysiu į klausimus ir iš tikrųjų stengsis nekartoti to, ką aš jau pasakiau savo prezentacijos metu. Jeigu jūs pagėdausite papildomus informacijos, mes galime pasikalbėti dvišalinių pagrindų. Mm dėl Boni komentaro, kad kokaino prieinamumas didėja. Mes nustatėme kai kuriuos kriterijus, pagal kuriuos nustatėme, kad Europos rinkoje atsiranda vis daugiau kokaino. Tačiau mes neturime įrodymų, kad iš tikrųjų vartotojų skaičius didėja. Tai tai mes labai didžiai stebime. Be to jūs kalbėjote apie teisės saugos institucijų e, Europolo veiklą. Mes su Europolu bendradarbiaujame ir tai yra pirmoji agentūra, kurią aš oficialiai aplankiau, kai aš pradėjau dirbti direktoriaus pareigose. Ir mes pasirašę esame ketinimo protokolą, jį dabar atnaujinome ir toliau dar bendrabiausime su Europolų. Pavyzdžiui, prieš porą savaičių Europolas pristatė e, grėsmių įvertinimo ataskaitą, SOKTA ir toje ataskaitoje yra skirtas skyrius narkotikams. Praėjusiais metais mes pristatėme antrąją Europos e, narkotikų rinkos ataskaitą, tai padarėme kartu su Europolu visa ta informacija, kuri tarybos darbo grupiai kozy yra e, pateikiama, e, joje atsispindi vienas prioritetas vietoj ankstesnių dviejų prioritetų. Mes manome, kad taip suformulavus vieną prioritetą yra e, bus lengviau užtikrinti, kad valstybės geriau kontroliuos, kaip nacionaliniai veiksmų planai įgyvendinami, turint omenyje bendradarbiavimą su kozi darbo grupe. Mes pasiūlėme visiems narkotikams skirti tą patį prioritetą. Dėl naujų psichoktyvių medžiagų. Manyčiau, kad e, naujasis teisės aktas, kuris artimiausių metų įsigalios, pagerino situaciją todėl, kad valstybės narės turės daugiau laiko gyvendinti kontrolės priemonės. Mes perinome nuo 12 mėnesių iki 6 mėnesių, kai bus priimtas e, sprendimas kontroliuoti tam tikrą medžiagą, tai šitas laikotarpis bus daug trumpesnis nuo paskelbimo iki įsigaliojimo. Aš manau, kad čia yra tam tikras pagerinimas ir be to tai buvo numatyta ir 2007 metų bendrų veiksmų programoje. Dėl Dėl Mm, dėl finansavimo mm, lėšų. 17 metais komisija yra pateikusi pasiūlymą numatyti papildomą biudžetą, kad būtų sustiprinta IDND duomenų bazė, kadangi kas dviejį, treji metai mes turime tą duomenų bazę atnaujinti ir mes gauname papildomų lėšų, kad galėtume uh, pagerinti e, savo duomenų rinkimo e, bazę ir atsižvelgdami į tai, kad narkotikų suvartojimas didėja ir tai pataisai pritarė parlamentas ir jinai atimiausių metų įsigalios. Norėčiau pasakyti, kad e, mes nesame vienintelė agentūra, kuri dirba šioje srityje, tačiau lyginant su kitomis mes turime didesnį biudžetą ir mes turime taip pat e, įsivaizduoti, kaip situacija atrodys po Brexito. Daugiametė finansinė perspektyva, jos uh, Mm, sudarimas gali tapti labai lemtingu atskaitos tašku visoms agentūroms, ypač toms agentūroms, kurių biudžetas yra nedidelis. Ir breksitas gali paveikti neigiamai e, veiklos gebėjimus. Mūsų strategija. Strategija yra parengta dokumente, e, spausintame leidinyje, aš perdodu jūsų komiteto pirmininkui. Ir pirmasis mūsų veiklos atnaujinimo etapas tai yra restruktūrizacija. Koelio pateikė labai palankių vertinimų, dėkoju, dėkoju, noriu padėkoti jam už tai, padėkoti už paramą. Taip pat e, man malonu girdėti, kad jūs palankiai vertinate uh, narkotikų situacijos vertinimo ataskaitas pagal valstybės nares. Šeši, septyni kolegos iš įvairių skyrių aktyviai veikė rengdami šitas ataskaitas ir mes galime didžiuotis jų rezultatais. Iš tikrųjų, jūs valstybės narės esate mūsų pagrindiniai adresatai ir džiaugiamės, kad jums tos ataskaitos yra naudingos dėl narkotikų vartojimo padidėjimo mm, kaliai, įkalinimo vietose. Žinoma, tai šokiruojanti naujiena. Žinoma, situacija valstybėse narėse yra nevienoda ir sudėtinga, tačiau bendrai galima pasakyti, kad e, e, var, narkotikų vartojimas ir radikalizavimasis įkalinimo vietose iš tikrųjų yra bendra tendencija visoje ES, todėl tą padėtį reikėtų papildomai ištirti. Kol kas mes neturime kokio nors sprendimo, reikia e, numatyti tam daugiau laiko, tiesiog mes kol kas stebime, kaip yra įgyveninamos atskiros iniciatyvos. Dėl NPS, dėl naujų psichotropinių medžiagų. Nauji sintetiniai kanapinoidai dabar yra vertinami pagal savo veikliasias medžiagas. Dėl perdozavimo grįžtant atgal prie šito klausimo ir prie rinkos vertės. Dėl perdozavimo iš tikrųjų negalima vienareikšmiškai atsakyti, kodėl taip atsitinka kadangi nacionaliniu lygmeniu e, vykstantys pokyčiai ir e, e, fiksavimas ir protokolavimas galbūt ir reiškia, kad didėja šitie skaičiai, kadangi, pavyzdžiui, anksčiau galbūt kitai buvo registruojamos tam tikros medžiagos arba sudinės dalys. Kitas dalykas, kad kelių narkotikų mišiniai vartojimas kartu yra papildoma problema ir tai, kad mes fentanilių daugiau matome suvartojimus su kitomis narkotinėmis medžiagomis. Tai galėtų būti taip pat vienas iš paaiškinimų. Taip pat mums yra žinoma, kad tie, kurie miršta nuo perdozavimo, kartais vartoja ir kitus vaistus, pavyzdžiui, metadoną. Taigi vienas dalykas būtų reikėtų sustiprinti gydimo gairės, jų įgyvendinimą, tačiau kol kas mes negalime patenkinti visų opiatus vartojančių narkomanų paklausos gydimui. Taigi ta paklausa yra patenkinama tik tai 20-30 procentų. Taigi yra tam tikros pažangos, bet e, procesai nesibaigė. 24 milijardai yra sakoma galėtų būti narkotikų rink, esančių rinkoje vertė. Anksčiau buvo kalbama 25-26 milijardus. Iš tikrųjų, labai svarbu turėti omenyje, kad jeigu prieš 20 metų žmonės gatvėse e, mirdavo nuo narkotikų vartojimo, tai ir šiuo metu narkotikų suvartojimas yra pakankamai didžiulis ir tie skaičiai ir vertė yra didžiuliai. Ir žinoma, tai yra tik tai prognozijas, kurias mateikėme praėjusiais metais, yra tik tai vertinimas, perspektyvinis vertinimas, o 18 metais mes galbūt pateiksime e, tikslesnės informacijos. Dėkoju kolegai Kostyl, taip pat e, Boni ir Koelijo, dėkoju už tai, kad dalyvavote diskusijoje, dėkoju už jūsų ataskaitą, dėkoju, kad atvykote ir sėkmės vadovaujant agentūrai. Dabar galime pereiti prie 16 klausimo. Mūsų svečiai jau atvyko. Ačiū, kad atvykote laiku. Išklausysime pono Naval Vanaret, kuris yra Europos kovos terorizmų centro Europole vadovas. Prašom. Good afternoon. Please have, please have a seat. Thank you. So colleagues, Europol has been producing... Kolegos, Europolas rengia metinę turizmo situacijos ir tendencijų ataskaitą. Ir paskutinė ataskaita yra šių metų ataskaita. Ji apžvelgia turizmo reiškinį Europos Sąjungoje. Bus greitai paskelbtas galutinis šių metų ataskaitos tekstas. Tuo tarpu ponas Manuel Navaret, Europos kovos terorizmo centru, centro vadovas, pristatys svarbiausias ataskaitos išvadas. Okay. Um, that... Atsiprašau, šiandien ketvirtadienis jau ketvirtadienio popietė. Jeigu nesupiksite, E, jūsų pasisakymas bus transliuojamas. Norėtume padaryti per traukėlę penkioms minutėms, nes galbūt yra kolegų, kurie ketino ateiti e, šio klausimo svarstymo pradžiai. Ne. Tai padarykime penkerių minučių pertrauką. Thank you. Okay, I'm soldiering on. Um, so we've waited. Na kągi, tęsime darbą, šiek tiek palaukime ir prie mūsų prisijungia daugiau mūsų darbuotojų ir mes to labai džiaugiamės. Taip, man ką tik pranešė, kad e, dar vienas parlamento narys prie mūsų prisijungs po penkių minučių. Taigi, da, dar palauksime truputėlį. I'd like to welcome the EPP coordinator. E, sveikinu APV e koordinatorių. Ačiū Roberta, kad atvykote. Noriu priminti mūsų svečiui, kad Leibė komitetas pasidžiavo beveik kiekvieną savaitę, skirtingai nuo kitų komitetų, kurie pasidžiavo kartais kartą per mėnesį, bet kartais atsiranda tam tikrų spragų. Na, noriu priminti Jums, kad e, posėdis transliuojamas. Na ir kol aš čia pliurpiu, dar viena koordinatorė ir vienas svarbesnių mūsų komiteto narių atėjo. Svarbu kokybė, o ne kiekybė šiame komitete. Bekit, jokitės iš manęs. Aš tiesiog tempiu laiką na, kai pradeda iš tavęs juoktis, jau reikia kažką daryti. Ačiū, Natalija, kad atvykote. Visi laik, atėjote laiku, niekas nevėluoja, turėjome pradėti 15 valandą. Dar kartą noriu pasveikinti poną Navaret, kuris Europos kovos su terorizmu centro vadovas Europole. Aš jau minėjau kad mūsų kontaktai su Europolu pastaruoju metu buvo puikus. Jie yra dažni ir brandus, palyginti su to, kas buvo prieš keletą metų. Noriu padėkoti kolegoms, kurie atėjo į šį susitikimą. Savaitė buvo labai intensyvi mums visiems. Taigi, ačiū dar kartą, kad atvykote. Noriu pristatyti poną Navaret, Jis šiek tiek sutrumpint savo pasisakymą. Europolas rengia situacijos, apie terorizmo situacijos ataskaitą nuo 7 metų ir pateikė terorizmo reiškinio apžvalgą Europos Sąjungoje. Kitą savaitę Europolas paskelbs galutinį 17 metų ataskaitos tekstą, panas Navaret kurį šiltai sveikiname, ir Europos kovos su terorizmu centro vadovas ir pristatys dabar jis svarbiausius ataskaitos rezultatus. Prašom. Ačiū pirmininkė, labadiena visiems. Sveikinuosi su tais, kurie stebi mus, e, mūsų transliaciją internetu. Noriu pristatyti TESAT 17 metų ataskaitą kalbėsime, aišku, apie faktus ir skaičius e, nu, registruotus 16 metais. Jau dešimtieji metai, kai mes rengėme šį dokumentą, mes e, įvertiname šiemet praėjusiu metu faktus ir patikėme tuos analizės rezultatus. Tikriausiai tikitės iš manęs daugiau negu faktų, vien tik tai ir skaičių. Aš pristatysiu Jums taip pat svarbiausius analizės ir vertinimo rezultatus apie tai, kokia yra situacija, kaip, ko, kokią įtaką terorizmas daro mūsų saugumo situacijai, kaip mes dorojame su šio iššūkiu, kokią veiklą vykdo mūsų centras, Europolas ir valstybės narės 16 metais, ką jos darė ir kaip galima sustiprinti bendradavimą ES lygmenių. CTC e, buvo paprašytas parengti šešių mėnesių ataskaitą apie teroristų veiklos būdus. Ir mes pateiksime tam tikrus e, rezultatus e, Pirmiausia, skaičiai. 2016 metais iš viso buvo užregistruota 142 neįvykusių sutrukdytų ar įvykdytų išpolių. Taip pat e, žuvo 142 aukos nuo teroristinių išpolių, o 359 žmonės buvo sužeisti. Kaip matome, šie skaičiai yra pažangesni negu 15 metais. Sumažėjo aukų, sumažėjo išpolių dėl tų priežasčių, kurios netrukus paaiškinsiu. Ir nors skaičiai yra mažesni, palyginti su ankstesniais metais, suvokimas yra, kad toks, kad grėsmė yra didžiulė. Ir 16 metai visgi buvo blogi metai. Kodėl? Visų pirma, kad išpoliai yra kitokie, nes e, buvo puolamas e, minios žmonių būtent. E, veiklo, veiklos būdai kitokie, be sprogimų naudojamos transporto priemonės vykdyti išpoliams. Na, o nusikalteliai dažnai yra įkvėpti terorizmo ir vykdo išpakalius taip įkvėpti, nebuvo, nebūtinai buvo žinomi iki tol. Noriu paminėti taip pat ir išpalius e, šalia parlamento e, metro stotyje. E, aišku, šis išpuolis susilaukė žiniasklaidos dėmesio visame pasaulyje, tačiau palyginti su 15 metais buvo daugiau kuomet buvo daugiau aukų, visgi e, suvokimas yra, kad pavojus yra didžiulis. Išpalių skaičius 15 metais palyginti 16 metais yra e, didesnis. E, beveik visos aukos 135 iš 142 e, Tas sumažėjimas, aišku, susijęs ir visų agentūrų, Europolo, policijos darbo dėka. Daugiausia raštuota buvo Prancūzijoje 718 areštų. Iš 718 429 buvo Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Austrijoje 30, Italijoje 28 areštai. Taigi didelė antiteroristinė, smarkiai griežta antiteroristinė veikla užregistruota įvairiose valstybės narėse. patyrėme 13 išpolių e, taip vadinamo religinio pagrindo terorizmo. Daugiausia aukų buvo užregistruota 22 kovo Briuselėje, kuomet žuvo 38 žmonės, 14 e, Liepos e, Nicoje, kai žuvo 85 žmonės ir Berlyne 19 rugsėjo, kai žuvo gruodžio 19 mėnesio. Išpoliai buvo vykdomi Turkijoje, Egipte, Malija, Alžyre, Nigerija, Afganistane, Indonezijoje, kur buvo sužeista ar nužudyta ir ES piliečių. Pagrobimai E, taip pat pagrindinių buvo įvykdyta už ES ribų. Teroristai ir toliau e, laiko ES piliečius kaip e, didelės verties aukas, už kurios galima reikalauti išpirką. Pagrobimų buvo daug konfliktinėse zonose, ten, kur nėra vyriausybės kontrolės. Tokių incidentų buvo Libijoje, Malija ir Filipinuose. Mūsų vertinimų sukarintos ir teroristų, teroristinė grupuokės pasirenka aukas oportunistiškai, neatsirenkant pagal tautybės. Kokia yra teroriz, koks terorizmo vaizdas e, šiuo metu? Džihadistų judėjimas yra E, kaip niekada e, judrus. Tai yra spontaniški dažnai išpoliai vykdomi pavienių žmonių. Jie dažnai yra buvę gyvenę Europos, ilgai gyveno Europos Sąjungos teritorijoje, tai buvo Nicoje, Berline, Londone, Stokholme, Paryžiuje užsienio kovotojai ar pavieniai e, nusikaltėliai dažniausiai jau ne vienerius metus buvo gyvenę Europos Sąjungoje. E, jie yra e, nukreipiami arba įkvepiami islamo valstybės per juos ideologiją. Ir jų ryšys su islamo valstybė nebūtinai akivaizdus, kai kuriais atvejais jie tiesiog yra įkvėpti Islamo valstybės veiklos būdų. Taip pat e, Islamo valstybės propaganda ragina e, tuos nusikaltėlius elgtis kaip e, islamo karius, nors jie ir nėra susijęs su islamo valstybė. Kai kurie nusikaltėliai vienai par kitai buvo žinomi policijai, bet buvo sunku įvertinti kokį pavojų jie kelia ES piliečių saugumui. E, kai kurie iš jų buvo žinomi dėl savo nusikaltėliškos praeities nesusijusios su terorizmu. Sumažėjo individų keliaujančių į konflikto zonas, kurie prisijungdavo prie turistinių grupuočių. Grįžtančiųjų turėjo skaičius padidėti, tačiau Europos šalis praneša, kad 16 metais nebuvo tiek daug grįžtančių e, teroristų. Daugiausiai tai buvo moteris ar nepilnamečiai. Kas yra teroristai? E, yra įvairių profilių, tai yra grįžusių iš karinių zonų ir e, kitų, kai kurie įkvėpti e, islamo valstybės, tačiau dažniausiai be tiesioginio ryšio su teroristais. Vis daugiau moterų aktyviai reiškiasi islamo valstybės veiksmuose ir yra raginamos vykdyti išpalius. Šiandien užsienio kovotojai radikalizavimai greitai, kartais per kelias savaitės. Užsienio kovotojai motivuojami ne tik religijonių e, veiksnių. Labai dažnai e, tą religinį komponentą pakeičia socialiniai elementai. Ir religiniai veiksniai nebūtinai yra lemiamas veiksnys. Kokius ginklus jie naudoja, kaip minėjau, jie naudoja e, e, sudėtingus e, ginklus Paryžiuje ir Bruselėje, o dabar tai yra dažniausiai paprasti oportunistiniai ginklai, pavyzdžiui, automobiliai arba peiliai, kurie panaudojami nužudyti tiesiog nekaltų žmonės. Taip pat svarbus yra propagandos vaidmuo internete. Ji yra svarbi teroristų strategijai siekiant pakėtis e, žmonės Europos Sąjungos teritorijoje, propaguojant e, smurdą, taip pat panaudojama e, lėšų surinkimui. Propagandos kokybė visgi suprastėjo jos mažiau ir e, jos kokybė prastesnė. Islamo valstybės rėmėjai e, iš naujo ir iš naujo panaudoja tą pačią seną propagandą, nes naujos nėra. Po piko 15 metais video medžiagos parengtos Islamo valstybės skaičius mažėja. Islamo valstybės žinia pasikeitė e, ir dabar daugiau raginama uh, vykdyti išpolius tiesiog nuo ankstesnės propagandos, kurie gyrėsi savo sėkme. Taip pat panaudojami periodiniai leidiniai šiek tiek, taip pat socialinė žiniasklaida, tačiau pakankamai nedaug. Mes savo centre įkūrėme vidaus skyrių IRU, kuris kovoja, e, bando tirti tą turinį, kuris naudojamas internete ir interneto tiekėjų prašo jį pašalinti. Be to, kartu su Rusijos narėmis imamės veiksmų, kad e, nustatytume tą turinį ir prašome operatorius šalinti tą propagandą. Kartu su komisija įrengėme ES vidaus forumą. Detalį pateiksiu šiek tiek vėliau. Ko galime tikėtis ateityje? Na, kaip įsivaizduojate, sunku įsivaizduoti, kas gali vykti ateityje. Sunku prognozuoti, palyginti su situacija anksčiau, situacija tampa mažiau stabili ir mažiau nuspėjama. Tikimės, kad teroristai koncentruosi į konkrečius tikslus, nediskriminuojamą žudimą, kaip ir šių metų pradžioje. Pastaruoju metu ES patyrė turesnių išpolių su trimis e, taikiniais. Tai yra nepa, nepasirengimant jokių e, aukų daugiau e, siekiama atakuoti vakarų gyvenimo simbolius ar valdžios simbolius, pavyzdžiui, politiką. E, policija. kaip situacija Sirijoje ir Rukė paveiks situaciją Europos Sąjungoje ir mūsų kaiminėse šalise. Mes manome, kad kai Islamo valstybė bus nugalėta koalicijos pajėgų Sirijoje ir Irake, tai bus svarbu jų situacijai ir mes numatome penkis scenarijus. Pirmiausia, jie pasiliks tame regione ir toliau kovos. Antras scenarius. Islaminė valstybė gali virsti kitokią organizaciją ir toliau veikti Sirijoje ir e, Irake. Trečia. Islamo valstybė gali išlikti kai kuriuose enklavose. enklavose kol bus sunaikinti. Kai kurie nariai gali būti perkelti į kitas šalis. Kai kurie iš jų bandys grįžti į Europos Sąjungą, į savo šalis. Nepaisant visų šių variantų, jie išliks grėsmė Europos Sąjungos saugumui. Organizacija bus pavojinga ir be kalifato. Al-Qaeda net, niekada neturėjo kalifato. <laughs> Vis tiek sugebėjo surenkti išpolių, išpolių įvairiose ES vietose. Ir turimas 17 metų vaizdas yra panašus į 16 metų. ir per pirmuosius šeš, penkis 17 metų mėnesius patyrėme 8 išpalių. Na ir pabaigai norėčiau paminėti žvalgybos, policijos, saugumo ir teismų institucijų darbą. Ta veikla kovojant su terorizmu, daugia šalis, dvi šalis, bendradavimas išgelbėjo daug gyvybių. Dar kartą pasakysiu, Tai jie išgelbėjo daug gyvybių. Europolo vaidmuo yra padėti valstybėms narėms. Mūsų vaidmuo yra antrinės. Mes esame komunikacijos platforma, turime analitinių pajėgumų, kuriais padedame valstybėms narėms, panaudojame savo patirtį ir žinias, kad padėtume valstybėms narėms. Galiu pasakyti, kad visos 28 valstybės narės ir 11 asociuotų šalių prisidėjo prie mūsų informacinės sistemos. Iki šių metų gegužės jos patekė 725 tūkstančius pranešimų. Turime sąrašą žmonių savo informacijos sistemoje susijusių su terorizmu. Informacinėje sistemoje turime visą eilę uh, duomenų apie, ko, apie įvairius kovotojus. Na, o dabar valstybės narės intensyviau naudoja Europolo informacinę sistemą. Iki ko gegužės 11 dienos valstybės atliko, atliko daugiau kaip 600 tūkstančių pajėgų sistemoje. bendravimas su trečiosiomis šalimis taip pat yra svarbus, renkant daugiau informacijos, kad galima būtų užkirsti kelią teroristų išpoliams. Pasirojame e, sustarimus su Junktinių valstybių atitinkamomis agentūromis. Gaunamą informaciją mes dalinamės su valstybės narėmis apie įvairius kovotojus ir tai padeda mums padėti visiems narėms vykdyti savo analizę ir tyrimus. Europos padėjo vykdyti 125 tyrimus 16 metais. Tai, padidė, tai yra 500 procentų padidėjimas palyginti su ankstesniais metais. Tai, 30 e, šalių e, susiekimo pareigūnai yra, dirba kartu su mumis. Vidaus analizės skyrius įvertino tai 3 tūkstančius turinio e, atvejų ir jos paprašė pašalinti iš interneto platformų. Mes dirbame naudodami daugiau kaip 10 kalbų internete, taip pat kartu su komisija pradėjome iniciatyvą e, įsteigti ES vidaus forumą siekiant e, įgalinti pilietinę visuomenę, skatinant e, naikinti tą teroristinį naratyvą. Ir mūsų ekspertai kartu dirba su mokslininkais, ekspertais terorizmo srityje siekiant kovoti su teroristinės propagandos kleidimu internetu. Aš minėjau, kad svarbus yra bendravimas su trečiosiomis šalimis. Mūsų prioritetas yra Balkanų šalis ir reikia išlaikyti tą bendravimą, kuris e, sustiprintas per pastarosius mėnesius su JAV. Ir baigdamas noriu padėkoti parlamentui už jūsų ryštą, supratimą, paramą. Manau, kad svarbu, kad policija, saugumo tarnybos, žvalgybos tarnybos darytų viską, ką galime. Jūs darote viską, ką galite taip pat ir noriu Jums už tai padėkoti. Taip pat noriu priminti ir aukas, nors žuvusių žmonių e, skaičius sumažėjo, to nepakanka ir viena auka yra per daug. Taigi reiškia užuojautą visiems aukoms ir Europolo vardu noriu pažadėti, kad dėsime visas pastangas, kad sudėrotume su šiuo iššūkiu. Žinau, kaip sunku išvelgti šviesą tunelio gale, kai esi tunelio viduryje. Aš žinau, apie ką kalbu su ETA, kovoju beveik 40 metų, žinau, kaip sunku yra dirbti tamsoje. Ir kartais sunku išvelgti šviesą, kuri veda tave iš tunelio. Tačiau yra gyvenimas ir už tunelio ribų, tas gyvenimas yra demokratija. Ačiū už Jūsų paramą ir mielai dabar atsakysiu Jūsų klausimus. Labai dėkuoju ponui e, Nevarėtui. Kol jūs kalbėjote, nemažai kas prie mūsų prisijungė, taigi mes tuo labai džiaugiamės. Tai teikia vilties. Mes pritarėme tam, ką jūs sakėt, mes iš tikrųjų jau seniai kalbam apie tai, kad mūsų komitetos bendradarbiavimas su Europolu pastaraisiais metais tikrai padidėjo. Uh, Ir mes žinome, kad Europolas dirba daugiau, vykdo daugiau operacijų ir iš tikrųjų mums labai svarbu yra suprasti, kas tai yra per operacijos. Suprantame, kad kai kuri informacija nėra skelbiama viešai, bet e, vienaip ir kitaip dėkojame Jums už tai, ką Jūs mums pasakėte. Aš norėčiau užduoti Jums pats klausimą, tų klausimus. Keli žurnalistai rašo apie įvairias tendencijas. Rašo apie tai, kas vyksta su Islamo valstybės organizacija, rašo apie tai, kad dabar Islamo valstybės kovotojai, džihadistai yra pasiruošę da, žudyti žmonės įvairiausiais būdais, pasinaudodami ir kasdienio da, gyvenimo da, daiktus ar automobilius. Žmonėms apie tai yra žinoma. Bet problema yra ta, ir aš nebijau, kad Europolo apie tai yra žinoma, kad e, ko gero yra informacijos, apie kurią viešai nėra kalbama žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, žvalgybos e, ekspertai, kurie nagrinėjo išpolius e, Londone, sakė, kad tai buvo susiję ir su Ramadanu, ir su da, da, tuo, kokias instruk kokios instrukcijos buvo dalyjamos, būtent dėl Ramadano, dėl nerinkimo. Ir aš todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs savo ataskaitoje kalbate apie gilesnę dabartinių tendencijų analizę. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes čia reikia kalbėti ne vien apie žuvusiuosius, bet apie taip, kaip terorizmas veikia mūsų demokratiją, veikia žmonių. Ta, jausena, jų saugumą. Uh, Taigi žiniasklaida daug rašo apie įvairius išpolius, apie tai, kad dažnai griebiamas išpolių e, iš nevilties. Taigi, ar, ar jūs turite gilesnę visų šių tendencijų analizę? Ir antras klausimas. Politikai labai greitai reaguoja intuityviai, labai e, greitai. Mes e, dažnai išsakome savo nuomonę e, Facebook'e ar kitose tinkluose. Ir ar tai turi kokios nors įtakos? Ką Jūs pakomentuotumėt, pasakytumėt apie tai, kiek mūsų ta veikla, kokį poveikį gali turėti terorizmui? Gerai. Natalija, dabar tau žodis. Nereikia stebėtis, kad tau jį suteikiu. Dėkuoju, ponių pirmininkė, ir dėkuoju taip pat už mums pateiktą informaciją, kurioje iš tikrųjų buvo labai daug e, ir skaičių. Ir e, aš suprantu, kad jūs negalėtumėms pateikti šios ataskaitos anksčiau. Uh, Bet vienaip ir kitaip aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs dirbate ir kad jūs leidžiate mums galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, nepaisant to, kad teroristinių išpolių skaičius didėja ir jūsų rengiamos ataskaitos yra labai svarbus pagrindas tolesniam mūsų darbui, mums, tai yra tiems, kas priima teisės aktus. Uh, ir teisės aktus, kurie yra susijęs su šiais labai mūsų piliečiams aktualiais klausimais. Jūs patikite nemažai įvairių analizų apie analizuot grėsmės, dabartinės tendencijas, naudojamus ginklus. Ir jūs kalbėjote, kad šiandien ta, labai svarbu yra suvokti, kaip yra vykdomi, vykdomi tie teroristiniai išpoliai. Tai yra mums labai svarbu. Be to, jūs taip pat kelis kartus kalbėjote apie uh, E, tokį tipinį teroristą, apie tą žmogų, kuris nusprendžia griebtis e, terorizmo. Ar jūs turite nors, kokios nors informacijos, kurias galėtume su mumis pasidalinti, kuri leistų pagerinti prevenciją ir geriau ir siaiškinti, kas yra linkęs tapti teroristu kaip galima būtų realiai geriau uh, įsiaiškinti, kokio būdo uh, žmonės yra labiau linkę uh, pulti policininkus prie Notre Dame. Tas, pažiūrėjau, išpolikas studijavo da, žurnalistiką mano beje universitete ir vieną dieną jisai griebėsi peilio ir užpuolė policininką. Taigi, kaip galima būtų patobulinti mūsų gebėjimus, e, numatyti, kad kažkas gali tapti teroristu. Ir dar vienas klausimas. Jūs Aš norėčiau jūsų paklausti, ar visos valstybės jums teikia jums reikalingą informaciją? Jūs liktai minėjote, kad jūs bendradarbiaujate su valstybėmis narimis ir tai yra puiku. Dar vienas e, klausimėlis. Jūs visiškai nekalbėjote apie tai, ką mes vadiname kiberterorizmu. Tai yra dalykas, apie kurį daug kalbama pastaraisiais metais. Tai e, yra susiję ir su terori, potencialių teroristų verbavimu internetu. Uh, Ir e, žinome, kad būtent internetu dažnai yra e, da, e, skleidžiama teroristams reikalinga informacija. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs da, at, at, atliekate tos kabinetės erdvės analizę? Ir kiek internetas įtakoja tai, kad atsiranda tie vieniši, tai vieniši vilkai, teroristai, kurie veikia vieni. Ar E, internetų skleidžiama informacija paskatina šį reiškinį ar ne. Ir e, kaip naudojamas yra internetas. Ar jūs atliekate e, tokias analizės? Dėkuoju, Ana Gomiš. Labai dėkoju, labai dėkoju už pristatytą ataskaitą ir už jūsų nepaprastai svarbų darbą šioje srityje, nes mes žinome, kiek mes priklausome nuo gero mūsų teisėsaugos pareigūnų ir žvalgybos pareigūnų, žvalgybos ekspertų bendradarbiavimo. Manęs visiškai nestebina tai, kad didėja teroristinių išpolių skaičius per Ramadaną. Taip yra visuomet, taip, taip yra visur. Gal Europoje mes tam netitin aiškiai matome, bet kaip prieš 18 e, metų gyvenau Indonezijoje, tai buvo akivaizdu. Uh, Be to tai yra susiję ir su tuo, kad teroristams šiandien yra riesta Irake ir jie traukiasi iš Mosulo ir kitų miestų. Bet aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia. Išpolis e, Mančestrėje panašu buvo susijęs su da, e, padėtimi Libijoje net su Libijos piliečiais, tai tie, kurie liko Libijoje, bet su tais Libijos piliečiais, kurie po Kadafio mirties pabėgo iš Libijos. Taigi vienaip ir kitaip tas ryšys e, buvo nustatytas. Ką Jūs pasakytumėt? Ar iš tikrųjų Libija yra ta vieta, kurioje teroristams yra teikiama lobistinė parama. Aš nekalbu apie vyriausybės e, teikiamą paramą, nes vyriausybės tenai nėra, bet e, akivaizdu, kad teroristai tenai susirado labai tinkamą savo terpę. Antra. Matome, kad uh, sunitai ir šytai šiandien da, tarpusavį tikrai nesutarė. Matome, kas vyksta da, su Kataru. Kad Kataru, Kataras yra puolamas dėl to, kad jisai remia Iraną. Ir ką tik įvyko išpolis Irano sostinėje, pačiame centre. Kaip jums atrodo, ar tai yra susiję tarpusavį e, dalykai? Žinome, kad sunitai e, finansuoja įvairias teroristinės e, grupuotės, e, salafitus ir islamo valstybę, tą reikia tiesiai šviesiai pasakyti. Bet vienaip ir kitaip, kaip jūs įvertintumėt tai, kas ką tik įvyko, kaip jums atrodo, ar tai būtų dar viena galima galimų išpolių, teroristinių išpolių paskata. Ir dar vienas klausimas. Išpolis Londone. Paaiškėjo, kad iš, tie išpolikai buvo žinomi policijai ir buvo žinoma, kad jie, kad jie pritarė terorizmui, bet kažkodėl buvo nuspręsta ne, jų nestebėti ir neištirti tuomet jų veiksmų, dėl to, kad buvo sumažintas uh, E, policininkų skaičius, bet juk tai e, yra tiesioginė e, taupimo pasiekmė. Mes turėjome sumažinti savo teisėsaugos pareigūnų skaičių ir taip jie negalėjo ištirti tam tikrų atvejų, negalėjo stebėti tam tikrų asmenų. Ir šiame kontekste noriu paklausti apie radikalėjimo prevenciją. Kaip Jums atrodo, ar iš tikrųjų mūsų vyriausybė supranta, kad tai yra nepaprastai svarbu? Ir kad labai svarbu yra ko, ko, siekti didelėsnės socialinės įtraukties, nes dabar mes matome, kad jau antrosios kartos migrantai a, a, tampa teroristai. Tai pradeda, kad jie ne, nebuvo gerai integruoti į mūsų visuomenę. Pone Kinyčiai. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš taip pat vyriausiu norėčiau padėkoti direktoriui ponui Navarėt už pateiktą informaciją, už tai, kad jis papasakojo mums apie Europolo veiklą ir apie įvairias dabartinės terorizmo tendencijas Europoje. Aš norėčiau sugrįžti prie klausimo, apie kurį trumpai kalbėjo Klodas. Jei mes pažvel, pažvelgtume į ką tik įvykusius išpolius, pamatysime, kad jas numatyti yra nepaprastai sunku. Užkardyti tokius išpolius taip pat yra praktiškai neįmanoma. Tai reiškia, kad ir prevencinį darbą dirbti taip pat yra sunku. Taip pat e, paaiškėjo, kad e, išpolikai buvo jau žinomi teisėjai saugai, dėl to, kad jie anksčiau buvo padarę nusikaltimų. Kaip Jums atrodo, ar nereikėtų skatinti teisėsaugos tarnybas geriau keistis informaciją? Jei kas nors jau yra atlikęs bausmę kalėjime, yra labai tikėtina, kad tenai tas žmogus galėjo patirti radikalų e, įtaką. Dažnai, dažnai e, stebime, kaip e, žmonės, kurie atsiduria kalėjime, padarė kažkokią smulkų nusikaltimą, išeina iš to kalėjimo jūsų labai radikaliom pažiūrom. Tai gal reikėtų keistis informaciją apie tokius asmenys. Ir gal reikėtų keistis tokią informaciją. Kibernetinės da, saugumas, kibernetinis terorizmas. Uh, jis jau buvo paminėtas šiandien. O aš norėčiau pakalbėti apie terorizmo finansavimą. Kokios informacijos jūs turite apie teroristų finansavimo šaltinius? Ir kiek teroristai naudojasi naujausiamis technologijomis tam, kad e, finansuotų savo veiklą? Gal jūs galėtumėt trumpai mums a, e, a, paaiškinti, kas jums yra žinoma apie teroristų finansavimą? Nuspėti teroristų veiksmus yra nepaprastai sudėtinga. Ir be abejo, jūsų da, agentūra puikiai dirba, jūs užtikrinate deramą keitimas informaciją, bet mes reikia taip pat stengtis, kad ir būtų keičiamasi uh, e, tą informaciją, kuri labiausiai yra reikalinga. Monika Hulmaja. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiamas Navarete, Džiaugiuosi, kad jūs atvykote į susitikimą su mumis, apgailėstauju, kad aš nesuspėjau atvykti jūsų pristatymo pradžią ir ne visą informaciją išgirdau. Tiesiog norėčiau pastirauti jūsų keleto dalykų, kurie man kelia nerimą. Pavyzdžiui, grėsmę mes suprantame kitaip. Kiekvienas kitaip aiškiai, aiškina tai kitaip. Tas grėsmės kelėjas galėtų būti šalininkas, galėtų būti salafistas, nebūtinai tas išpolikas, tas, kuris gali pats surenkti išpolį. Taigi, ar nereikėtų valstybėms narėms geriau bendradarbiauti, bet ir siekti susitarti dėl vienodos koncepcijos, dėl vienodo traktavimo. Antra, lankydamasi Prancūzijoje, aš vis maščiau apie tai, kad reikėtų pabandyti susisiekti su šeimomis pasiūlyti joms paramą, jeigu jos yra nusiteikusios priimti tokią paramą kartu su policijai, saugumo struktūroms, galbūt reikėtų teikiant tokią paramą bendradarbiauti. Manau, kad čia mes nespėjame su įvykiais kojo kojon, tiesiog mes turėtume e, užbėgti už akių salafistų uh, iniciatyvoms. Kitas dalykas, kaip pakeisti jauno žmogaus mąstyseną. Juk aiškėja, kad jauni žmonės e, e, rengiasi tokiems išpoliams nebūtinai ilgą laiką. Pavyzdžiui, Mančesteryje šitas išpolikas e, taip išreiškė savo sielvartą dėl to, kad jis neteko savo artimo draugo. Galbūt apskritai musulmonų vaikai atsakė, kas yra didžiausias autoritetas. 86 procentai atsakė, kad tai yra imanas. Imamas o ne teisė. Apskritai tas teisės supratimas šiuose šeimuose yra visiškai nežinomas dalykas, todėl demokratinė sandara, teisinė valstybė yra savokos, kurios tiesiog neprasiskverbia į šias šeimas. Be to informacijos vertinimas atrodo, kad informacijos turėta, tačiau nebuvo keičiamas informacija apie tų asmenų keliones į Italiją, į Libiją, apie jų grįžimą atgal per kitas terpinės stotis, tai galbūt tie žmonės, kurie paketo, pateko į žvalgybos struktūrų akiratį, galėjo būti ir uh, atidžiau stebimi, keičiamasi informacija apie jų keliones, juk buvo galima pastebėti, kad salafistiškai nusiteikęs jaunas žmogus keliauja į Libiją, ten užtrunka ir galima įsivaizduoti, kad tai nėra ta vieta, kurioje bus atsakyta radikalių e, ketinimų labiau priešingai. Dėkoju, dėkoju, kad suteikėte progą man išsakyti savo mintis. Matote, kolegos pateikė įvairių klausimų, jie puikiai išmano mūsų aptariamę temą, todėl mes turėtume gal suteikti dėmesį į tuos klausimus susijusius su radikalizacija, su tendencijomis Iš tikrųjų bus nelengva jums atsakyti visus klausimus. Tačiau galbūt jūs galite pakalbėti apie tai, kaip situaciją vertina Europolas. Galbūt yra aspektų, kurių mes negalime, nesugebame įvertinti. Taigi, jeigu jūs galite, pakomentuokite tuos mūsų kolegų klausimus. Ačiū. Dėkuoju už klausimus. Iš tikrųjų buvo labai įdomus. Kartais man pačiam kyla tie patys klausimai kaip ir jūs, kadangi man labai svarbu išanalizuoti faktus, daryti hipotezės ir bandyti nuspėti veiksmus. Todėl aš, mūsų uždavinys yra padėti valstybėms pagal išgalės. Žinoma, aš negaliu atsakyti visus klausimus, ypač į tuos, kurie išeina už ECTC veiklos ribų. Ką mes darome dabar, ar galima padaryti daugiau, geriau? Ir koks didžiausias iššūkis laukia mūsų. Aš kalbėdamas apie situaciją 16 metais sakiau, kad teroristinė aplinka yra labai kintanti, nepastovi Mes taip pat turime būti labai lankstus, veiksmingi ir kontratakuoti teroristus kiekvieną dieną. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą mūsų valstybių kontekste. Reikia keistis kokybiškiau tarp valstybių narių informaciją. Ne tik tai Europolas. Europolas yra tik tai platforma, kuri leidžia keistis informaciją. Tačiau informaciniai mainai vyksta dvi šalių pagrindų ir tai daroma pakankamai sėkmingai. Tačiau tas dvi šalinis bendradarbiavimas, taip sakant, neturi atminties. Mes, Europolas, mes registruojame viską, kas yra, kuo yra keičiamasi ir naudojamės tą informaciją analitiniais tikslais. To negalima pasakyti apie dvi šalį bendradarbiavimą keičiantis informaciją. Žinoma, labai gerai, kad mes papildome vieni kitus. Aš sakiau, kad reikia stiprinti dvi šalį ir daugia šalį bendradarbiavimą, tačiau kartu turėti omenyje du aspektus kas yra e, svarbu bendradarbiaujant. Pirmiausia, tai yra labai svarbu, svarbu yra greitis. Tiesiog iškart sugebėti siūsti informaciją, kadangi tai yra būtina. Ir antra, ir mes turime būti tikslus. Negalime padaryti jokios o, o, klaidos pateikdami informaciją kadangi mes tapsime atsakingi už tuos veiksmus, kuriuo, kuriuo mes imsime. Tai mes turime būti labai tikslus. Dėl tendencijų. Žvalgybinės policinių struktūrų pagrindinis užduotis nustatyti tam tikrus modelius, e, tendencijas, kadangi terorizmas tampa nenuspėjamas, jis tampa ir, ir sunku jam užkirsti kelią. Mes rengėme analitinės ataskaitas ir toliau keičiamės informaciją ir siekėme identifikuoti potencialius teroristus ir kokią riziką jie gali kelti ES, jo saugumui ir mes padedama valstybėms narėms įmantis veiksmų, kad būtų užkitas kelias radikalizavimui ir kad potencialus teroristai nesugebėtų suorganizuoti teroristinių išpolių. Taigi reikia padaryti juos nuspėjimus ir padaryti situaciją e, nuspėjama. Taigi mes pateikėme vertinimą apie apie ilgalaikės tai tendencijas, kodėl asmenys linksta pasirinkti vieną ar kitą kryptį. Ir žinoma, bandome e, nuspėti galimus e, tikslus, išpolių tikslus. Kita vertus, e, pirmosios e, grandies pareigūnams mes teikiame pagalbą, kaip reikėtų reaguoti E, teroristinės išpolės, išpolio akivaizdoje. Ir taip pat mes matome tam tikrą tendenciją, kad gali būti išpolių prieš karinės struktūras, prieš karinę. E, taigi mes gauname tokios informacijos. Dėl kibernetinio terorizmo negavome kokios nors informacijos, kad e, internetas nėra ir būtų naudojamas e, e, terorizmo tikslams. Iš tikrųjų, tokių galimybių ir priemonių yra pralaužti ugnesinės ir sukurti sistemas. Tačiau mes kol kas susidarėme tik tai su propagandinė informacija ir mes kol kas sugebėme sušvelninti tos propagandos mm, poveikį, kad žmonės nebūtų radikalizuojami. Ir kita vertus, tokia informacija yra e, skleidžiama taip vadinamuose slaptuosiuose E, e, juoduosiuose puslapiuose, kuriems finansuoti yra renkamos lėšos, yra tokių specializuotų grupuočių, kurios tuo užsima, ne tik tai su turizmu susiję asmenys, bet mes turime uždaryti visus plyšius, visas spragas. Kita vertus, bitkoinų ir kitų uh, inter, kitos valiutos naudojimas. Jeigu jūs esate paskiras e, e, asmuo veikiantis teroristinėje veikloje, tai jums tai kainuoja labai daug. Todėl mes stebime situaciją ir bendradarbiavime su JAV žvalgybos struktūromis, kurios padeda uh, E, e, nustatyti teroristus ir, žinoma, siekime užkirsti jų galimybės naudotis naujosiomis technologijomis. Mančesterio išpolis. Junktinės karalystės žvalgybos ir policijos struktūros atliko tyrimą mes, e, Europolas pateikėme taip pat papildomas informacijos, bendradarbiavime su tyrėjais. Tačiau atrodo, kad nusikaltelių profiliai yra panašus kaip ir tų, kurie surengė kitus išpolius Europoje. Aš ne paminėjau, kad 16 metais mes padėjome ištirti 127 atvejus Europoje. 127 kartus mes kontaktavome su valstybėmis narėmis ir dėl kai kurių įvykių mes kontaktavome, kontaktavome su valstybėmis narėmis dažniau negu vieną kartą. Berlynas ir Paryžius nebūtinai yra vienas su kitu susiję tyrimo atvejai. Tai ir labai gerai, kad tie įvykiai tarpusavėje nebuvo susiję, nes jeigu tai būtų, tai reikštų, kad mes turėtume reikalą su e, tinklais. Jeigu būtų toksai tinklas, tai būtų lengviau surasti kitą tinklo grandį. Tačiau jeigu jūs esate paskiras asmuo, tai labai sunku tai padaryti. Ir kadangi tie asmenys nėra susiję, tai žvalgybinėms struktūrams sunkiau gauti informaciją, ją susijęti, kadangi security, saugumas reiškia tiesiog rizikos įvertinimą pagal prioritetus ir atitinkamą veiklą tiesiog ne, neįmanoma visą parą bandyti įvertinti kiekvieno įtariamo asmens galimą veiklą arba e, rizikos lygmenį. Valstybės narės gauna iš Europolo paramą. Žinoma, mes stengiamės tą pagalbą pagerinti dėl sunitų ir e, šytų konfliktų. Mes šiitų ir sunitų atakų išpolių vienas prieš kitus buvo ir anksčiau. Ir tai yra negera nei vieniems, nei kitai, nei kitiems, nei krikščionims, nei sunitams, nei e, šiitams, nei musulmonams. Tas konfliktas e, tiesiog skatina kitus konfliktus. Ir terorizmas visada iššaukia kontraterorizmą. Aš taip pat kalbėdamas apie tai, kad religinėje nėra motyvas imtis teroristinės veiklos. Yra buvę tam tikrų manipulacinių apraiškų, tačiau kol kas dabar yra kalbama apie tai, kad asmenys nepakankamai integruoti, yra pakankamai potencialių priežasčių e, tapti teroristu, tačiau dažnai ta religinė priklausomybė kart yra manipuliuojama. Psichologai, socialinių institucijų darbuotojai, visuomenės atstovai, socialinės žiniasklaidos atstovai taip pat turi prisimti atsakomybę už uh, E, e, radikalizacijos naratyvą. Tiesiog e, parlamentai, visuomenė, žurnalistai yra tie, kurie turi pasakyti, kad taip daryti negalima. Kitas dalykas jau yra valstybės, valstybių teismų sistemų reikalas nubausti nusikaltusius asmenys ir juos įkalinti. O kiti dalykai tai jau yra susiję ir su mokymu ir švietimu. Taigi labai svarbus yra sustiprintas bendradarbiavimas. O bendras vaizdas kol kas dar nėra išsamus. Mums reikalinga papildoma informacija. Tiesiog Berlynas, Mančesteris, Paryžius, Briuselis skiriasi, konstatuoti to nepakanka, todėl mes turime kiekvieną kriterijų požymį turime įvertinti, ištirti ir galbūt pritaikyti, nagrinėjant kitą išpolį. Po Paryžiaus išpolio e, e, Londone ir Mančesterėje, Mančesterėje taip pat iškilo kiekvienai valstybei štai koks klausimas. Kas bus, jeigu dar bus tokių išpolių, kiek aukų gali atsirasti. Kitas dalykas, svarbiausia atsakyti klausimą, kas tai padarė ir kiek yra aukų. Tačiau iš tikrųjų turėtų būti ieškoma atsakymo į klausimo kas tai suorganizavo, bet atsakyti į klausimą kaip ir kodėl. Tada mes galėsime pateikti valstybėms narėms informaciją ir žvalgybinėms e, struktūrams apie tai, kodėl tokie išpoliai įvyko. Europolas iš tikrųjų mūsų kolegų vertinimu turi pakankamai daug patirties, galima keistis informaciją be galo, tačiau laiko turime nepakankamai daug. Iš tikrųjų mes šioje srityje mes dar turėsime daug ką nuveikti ir bus reikalingos diskusijos apie antiteroristinį naratyvą mūsų žiniasklaidoje ir kitais lygiais. Netgi ir šita trumpa aukštos kokybės diskusija, manau, buvo labai naudinga mums visiems. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs atvykote ir kalbėjote Europolo vardu. Matau, kad atvyko svečių, lankytojų, kurie dalyvavo e, šiame posėdėje ponė Grisbek pakvietė e, e, lankytojus ir taip pat, kad, e, taip pat Prancūzų advokatų asociacijos e, atstovai, matau, dalyvavo šiame posėdėje klausyti diskusiją. Dėkoju Jums. E, even for the lawyers we clap, you know. So. Net ir teisininkams mes paplojame. Atsiprašau, čia britų humoras turbūt nelabai išsiverčia į prancūzų kalbą. Taigi sveikinu dar kartą, ponė Navrėtė, jums ačiū. Ačiū nariams, kurie atėjo aptarti šio klausimo. So, colleagues, we now go to the final point of this afternoon. Dabar paskutinis e, šios popietės klausimas. Baigsime šiek tiek anksčiau. 16 val. pradėjome svarstyti 17 klausimą, komisijos komunikatas. Dėkuoju komisijos kolegoms, kad atėjote šiek tiek anksčiau. Komunikatas apie vaikų migrantų apsaugą. Tai vėlgi labai svarbus klausimas. Bet vėlgi dėl tiek daug klausimų skaičių. E, mūsų narių nėra čia daug, na, bet vis tiek šis posėdis yra transliuojamas, apie jį buvo pranešta anksčiau, kai kalbėjome apie prieglopstį. Kovo balandžio 12 dieną komisija paskelbė komunikatą. Vaikų skaičius, kuriuoms reikia tarptautinės apsaugos, yra didelis. Ypač jis padidėjo pastaraisiais metais komunikate pateikėme labai svarbi informacija mm, diskusijai dėl teisėkuros pasiūlymų reformuojant bendrąją prieglaušio sistemą. Komunikatas kalba prieimimo sąlygas, apie vaikų sulaikymą ir kalba apie Europos globėjų tinklo įsteigimą. Ir siekiama pagerinti galimybės, vaikų galimybės pagal Dublino pasiūlymą, kai jis bus pagaliau pasirodys. Taigi dabar suteiksiu žodį Stevenui Ryan iš vidaus reikalų direktorato ir Kiara Adamo iš teisingumo direktorato, kurie pristatys šį komunikatą. Taigi pradėsime nuo Steveno. Atsiprašau, kolegos rodo pirštų man į Kiarą, na, tai prašom, jūs pradėkite. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti komisijos komunikatą. Mums reikia Europos parlamento paramo, kad būtų apsaugotos vaikų teisės, kad būtų jos išliktų politinės darbotvarkės centre. Noriu priminti, kodėl patvirtino komisija šį komunikatą. 2015-2016 metais apie 30 procentų visų prieglašio prašymų ES buvo patekta į vaikų. Vaikų prašymų per pastarosius šešis metus padaugėjo šešis kartus. Jeigu pažvelgsime vienai penkioliktus metus, tai 315 tūkstančių vaikų atvyko į Europą jūros keliu. Žinoma, atvykimų skaičius e, sukėlė spaudimą vaikų apsaugos sistemams valstybės narėse ir parodė, kokios spragos egzistuoja apsaugant įvairias migruojančių vaikų kategorijas. Pastaraisiais mėnesiais, na, metus buvo daug diskutuojama su vaikų teisų gynėjais šią temą ir girdėjome daug paliudėjimų iš pačių vaikų. Na, situacija visgi yra labai sudėtinga įvairiais aspektais. Ir todėl mes džiaugiamės Europos parlamento darbų e, e, grupės skirtos vaikų teisėms darbų, jų nariai suvaidina labai svarbu vaidmenį konsultacijų procese. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį komisijos forume dėl vaikų, vaiko teisų buvo daug dėmesio skiriama vaikų migrantų apsaugai ir tai buvo tas momentas, kuomet nustačius poreikius mes ėmėmės skubiausių veiksmų, siekiant e, tam tikras spragas bent jau užkamšyti. Mes komunikate žvelgėme iš teisų pusės. Reikia stiprinti nacionalinių institucijų pajėgumus, vykdyti savo įsipareigojimus, savo pareigas, kad e, jos turėtų veikiančias vaikų apsaugos sistemas ir taip pat turime e, įgalinti vaikus reikalauti tenkinti jų teisės. Geriausias, didžiausias vaiko interesas yra pirmasis principas, kuris galioja visose procesos e, etapuose. Kaip sakiau, komunikate kalbame apie skubiausius, didžiausius, svarbiausius trumpalaikius veiksmus. Vaikų migracijos reiškinys susijęs ne tik su nelydimais vaikais, nors jie yra ypač pažeidžiami, Kalbam apie vaikus, kurie atsiskiria nuo tėvų arba gali būti vaikų be šeimų. Reikia stiprinti vaikų apsaugos sistemas e, šią prasme, kad tai turėtų poveikį per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Ir trumpai paminėsiu dvi klausimus, du klausimus perdavimą žodį kolegai iš kito direktorato. Pirmiausia, veiksminga globėjų sistema. Vaikams reikia ne tik apsaugos, bet ir jiems reikia stabilumo tęstinumo, todėl globėjos jiems yra labai svarbu, kad jis gali apsaugoti jų interesus ir gerovę. Tai susėdi ne tik su prieglošio procesais ir procedūromis, nors šiuo metu jūs diskutuojate apie prieglošio reformą E, kiti saugikliai yra labai svarbus taip pat, tinkamas prieimimas, apibrėžimo procedūra ir taip toliau. Turime nepamiršti, kad yra ir tarp valstybinių aspektų, kai kalbam apie globėjus. Mes raginame valstybės narės pasinaudoti esamais bendradarbiavimo kanalais, pavyzdžiui, pagal Bruselio BIS reglamentą prieinamą sistemą. Na ir vienas iš veiksmų yra Europos globėjų tinklo sukūrimas. Mes pradėjome čia dirbti, sustiksime su valstybės narių ekspertais kitą savaitę, birželio 16 dieną. Mes skirsime finansavimo priemonę, kad e, šis prievartas būtų finansuojamas. Prieimimo prasme reikia skatinti šeimų, šeimas, e, priimti vaikus ir čia skirime finansavimą šiam prioritetui taip pat. Ir pagaliau antras dalykas. Turime galvoti į alternatyvas vaikų sulaikymą administracinė tvarka. Šiemet komisija nusprendė e, vaikų forumą skirti būtent vaikų, sulaikytų vaikų klausimui ir alternatyvų paieškai valstybėms narėms. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas ir gerbimi parlamento nariai dalyvaus mūsų tame forume šiandien, kalbant apie e, vidaus ir teisingumo ministrai e, posėdžiauja Tikėsimės, kad jie patvirtins išvadas šių komunikato pagrindų ir paragins Rusijos narės imtis veiksmų apsaugoti vaikus visais migracijos etapuose, remiantis komunikato rekomendacijomis. Mes manome, kad tai yra labai svarbus žingsnis priekin, nes nereikia nekalbėti. Didžioji dalis veiksmų priklauso nuo valstybių narių e, pajėgumų ir politinio ryšto. Na, o dabar norėčiau perduoti žodį Stevenui Ryanui. Jis pakalbės apie kitus veiksmus. Thank you, Kiara, and thank you, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, Kiara, dėkuoju uh, Jums, ponė pirmininkė. Aš norėčiau papildyti uh, tai, ką pasakė kolegė ir pristatyti Jums šiek tiek daugiau, šiek tiek išsamiau tas priemonės, kurią ragina imtis komisija savo komunikate. Kaip jau buvo pasakyta, mes kalbame apie veiksmus, kurių reikia imtis neatidėliojant. Tam, kad sustiprintume tarp valstybinį bendradarbiavimą ir tam, kad būtų veikiama koordinuotais visais lygmenimis nacionaliniu, regioniniu ir europiniu. Aš nekartosiu to, kas yra pasakyta komunikate, tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias svarbiausias priemonės, kelias svarbiausias veiksmus, kurie mūsų galva turėtų padėti mums e, vaikams migrantams veiksmingai ir tinkamai. Mes turime užtikrinti, kad greitai būtų nustatyta vaikų tapatybė ir kad jie būtų greitai registruoti kaip vaikai, kaip nepilnamečiai tai yra iš karto po to, kai jie patenka į ES teritoriją. Vaikai migrantai, kaip jums yra žinoma, yra susiduria su rizika, kad, jais, kad jie gali būti išnaudojami. Uh, Be to, mums, mus neramina tai, kad labai daug vaikų dinksta be žinios. Todėl mes siūlome visą eilę priemonių, kurių valstybės narys turėtų imtis nedelsdamos. Mes raginame valstybės narės rinkti ir keistis duomenimis tam, kad galima būtų da, surasti dingusius vaikus ir, ir surasti jų šeimos narius. Be to raginame valstybės narės taip pat numatyti dermas procedūras ir protokolus tam, kad galima būtų tinkamai reaguoti į tuos atvejus, kai vaikai dinksta be žinios. Be to komisija ragina tuos asmenys, kurie yra atsakingi už vaikus vaikų padėtį, vaikų teisės, kad tie, kad tie asmenys dalyvautų, tie pareigūnai dalyvautų, nustatant vaiko tapatybę ir kad jie įsitrauktų tą procesą ankstyvoje stadijoje. Bet to Italijoje ir Graikijoje mes manome, kad reikia tinkamai pareng, par, apmokyti darbuotojus, kad jie mokėtų dirbti su vaikais. Prireikus reikia naudoti neinvazinės priemonės vaiko amžiui nustatyti. Čia galima būtų pasitelkti ir psichologiją. Ir EASO šiuo, atve, šiuo klausimu ketina. Da, atnaujinti savo parengtas, savo parengtas gairias. Be to, kaip jums yra, da, žinoma, pirmkė, mums reikia reformuoti bendrą prieglapšių suteikimą sistemą tam, kad jį galėtų dar geriau nei šiandien suteikti parmą tiem, kas, kam jį yra reikalinga. Be to reikia taip pat numatyti deramus saugiklius ir užtikrinti, kad būtų visuomet pirmiausia sižvelgiama į vaiko interesus, kai yra rengiami teisės aktai. Be to mes turime daryti viską, kad tinkamai būtų nustatyta nepilnamečių asmenybė, kad būtų uh, iš karto uh, nustatyta, kas globos vaiką. Tai yra labai svarbu, kaip paaiškino kolegė. Ir taip pat turime užtikrinti, kad jiems būtų suteikiama jiems reikalinga uh, parama. Ir todėl mes raginame ir tarybą, Europos parlamentą kuo skubiau susitarti dėl viso dokumentų paketo, bet ypač dėl mano paminėtų aktualiausių šių dokumentų aspektų. Be to mes raginame valstybės narės nagrinėti vaikų, nepilnamečių patektais paraiškas, suteikti prieglopsti greitai teikiant pirmenybę tokioms paraiškoms. Ir taip pat manome, kad nepilnamečiams reikia teikti pirmenybę, perkeliant asmenis iš Italijos, Graikijos į kitas ES šalis, atsižvelgiant į jų geriausius interesus. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra svarbus, tai yra tai, kad komisija pabrėžia, kad reikia surasti tvarų sprendimą atitinkantį vaiko geriausius interesus kuo skubiau. Tai reiškia, kad vaikas arba turi būti ne tik priimtas, bet ir tinkamai integruojamas į priimančių šalies visuomenę, arba jis turi būti gražintas į savo tą, kilmės šalį ir arba gražintas šeim, savo šeimos nariams. Mums reikia taip pat patobulinti integracijos priemonės, užtikrinti prieigą prie de, mokymosi, padėti jiems išmokti de, vietos kalbą. Ir prieiga prie būsto ir švietimo turi būti užtikrinta taip, kad nekeltų segregacijos ir ksenofobijos e, rizikos. Be to reikėtų užtikrinti, kad, kad visuomet būtų siekime surasti nepilnamečių šeimos at, e, narių ir kad kad jie, jiems būtų padėta tinkamai susijungti. Be to mes e, ketiname remti valstybinarių pastangas ir taip pat remsime tarptautinės e, ir nevyriausybinės organizacijas, kurios įgyvendina, kurios rūpinasi nepilnamečiais migrantais. Ir paskutinis dalykas, mes kalbame apie tai, kad reikia taip pat spręsti tas priežastis, dėl kurių tiek daug vaikų nusprendžia palikti savo namus ir leistis į labai pavojingą kelionę. Tai reiškia, kad reikia ne tik mažinti skurdą ir pasitengti spręsti konfliktus, tai be abejo yra ta, tie dalykai, dėl kurių žmonės palieka savo namus, bet ir reikia taip pat ištaisyti daugybę kitų trūkumų. Įspręsti daugybę kitų problemų, skaitant ir tas, ta, kurios a, atsiranda vaikui keliaujant iš savo šalies Europos link. Taigi mes raginame bendradarbiauti su trečiomis šalimis, raginame šias šalis taip pat geriau bendradarbiauti tarpusavėje. Manome, kad reikia geriau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, su tarptautinėmis organizacijomis ir su trečių šalių vyriausybėmis. Mūsų nariai netrukus turės išeiti, todėl aš norėčiau paprašyti jūsų baigti, sako pirmininkas. Taigi mes manome, kad Trečiosios šalės turėtų ne, taip pat ne tik rūpintis e, migrantais vaikais, nepilnamečiais migrantais, bet ir siekti užkirsti kelią nusikalstamai veiklai. Ir dar porą žodžių apie perkelimą į uh, Europos Sąjungą. Žinome, kad e, tarp potencialių migrantų yra nemažai nepilnamečių, nepilnamečiai, kuriems būtų labai pavojinga leistis į kelionę kad jie pasiektų Europą ir todėl jiems turi būti teikiama pirmenybė perkelinti asmenys iš trečių šalių Europos Sąjungą. Du kolegos turi toj pat išskristi, todėl turi išeiti iš posėdžių salės ir e, norėtų pateikti klausimų. Pirmiausia, dėl komunikavimo. Prieš porą savaičių aš lankiausi Graikijoje, Čilyčių ir Gomeš buvo delegacijoje ir visi teiravosi apie globą, apie vaikų priežiūrą. Tačiau, kai nuvyksti į Graikiją, į Italiją, vienas dalykas yra tai, ką ten sutinkame, tačiau kitas dalykas yra komunikavimas apie integracinės valstybių narių pastangas, tai yra e, išlaidos, e, socialinės e, apsaugos sistemos išlaidos. Ir tai yra labai svarbus, sudėtingi klausimai. Bet to tai jūs kalbėjote apie trečiasias šalis, kurios taip pat turėtų prisidėti prie vaikų globos. Tiesiog norėjau garsiai pasakyti, kad kaštai E, apima ir taip pat ir kiekvienos valstybės socialinės išmokas. Tiesiog norėjau pasakyti, kad šitas komunikatas yra sudėtingesnis ir iš tikrųjų uh, valstybės narės susidurs su didesnėmis išlaidomis, tačiau tai yra ir papildomas e, uždavinys. Činičiai. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams. Ne tik už tą informaciją, kurią jie suteikė pristatydami komunikatą. Taip pat aš norėčiau e, pakalbėti ir mm, Inte grup, grupės vardu, grupės, kuri rūpinasi būtent tokiais migrantų vaikais. Šitas komunikatas, kurį jūs pristatėte, iš tikrųjų yra dokumentas, kuris nubrėžė tinkamą perspektyvą, kadangi šitie nepilnamečiai patenka į dramatišką situaciją ir jiems yra reikalinga parama ir tinkamas priėmimas valstybėse narėse. Pirmas dalykas tai yra globos tinklai. Pirmiausia, mes turime užtikrinti vaikų apsaugą. Kitas dalykas, kaip tie globotojai bus e, parengiami, mokomi, kad jie sugebėtų e, vaikais pasirūpinti nuo to momento, kai jie atvyksta į prieimimo e, centrus. Žinoma, šiame procese reikėtų identifikuoti, nustatyti priežastis, kodėl vaikai atvyko į ES prieš perkeliant juos į kitą valstybę. Vaikams negalima numatyti jokių laikino apgyvendinimo ar sulaikymo centrų, kadangi mes kalbame apie nepilnamečius. Visos institucijos turi turėti tai omenyje ir ieškoti alternatyvių sprendimų, alternatyvų sulaikymo centrams. Taip pat e, reikia suprasti, kad nepilnametis atsiradęs svetimoje šalyje turi pajusti globą ir galbūt iš tikrųjų tokių globotojų šeimos galėtų padėti jiems įveikti tokius sunkumus. Iš tikrųjų, mes pirmiausia apsaugoti vaikus, globoti juos ir užtikrinti, kad jie galėtų Mm. atgauti psichologinę pusiausvyrą ir kad galėtų jie tinkamai e, aukti naujoje valstybėje. Integracija yra labai svarbus aspektas ir jos metu reikia suvokti, kad mes turime reikalą su vaikais ir reikia mokėti mm, bendrauti su vaikais. Klodai, teisingai pastebėjai, kad reikalingi ekonominiai ištekliai. Mes, e, žinome, siekiame padėti tiems vaikams, tačiau turime pagalvoti ir apie didesnę pagalbą. Italija daug ką yra nuveikusi, tačiau kai mes kalbame apie nepilnamečių apsaugą, nelydimų pilnamečių apsaugą, susidurime su įvairiais iššūkiais. Todėl mes turime pasiekti, kad komunikato tikslai taptų realiais darbais. O tam prireiks, žinoma, ir išteklių, pastangų. Ir mes patys turime jausti atsakomybę ir kad kiekvienas valstybė narė įneštų savo indėlį. Nes galiausiai juk kalbame apie vaikus. O šie vaikai yra tiesiog bejėgiai ir mes turime parodyti didesnį solidarumą su vaikais. O tai reiškia, kad valstybės narės turi parodyti didesnį atsakomybę priimant vaikus nepriklausomai kokios tautybės jie yra, kadangi jie yra vaikai ir jiems reikia padėti. Norėčiau padėkoti komisijai už didelį darbą, o dabar jau iššūkius turi prisimti valstybės narės. Ačiū Katarina. Dana. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už nuveiktą darbą ir norėčiau paraginti komisiją padaryti daugiau negu tik tai tai. Iš tikrai reikia pasiūsti labai griežtą, aišku, politinį signalą valstybėms narėms, kad jos pakeistų savo požiūrį. Kadangi mes kalbame apie labiausiai pažeidžiamų asmenų apsaugą, policija felt that they had ta been taken away means to actually go up. Marmo um, informavo, kad yra daugybė migrantų vaikų, kurie dingo. Juk mes kalbame ne tik tai apie tai, kad mes turime apsaugoti labiausiai pažeidžiamus vaikus, ir jeigu vaikai iš tikrųjų pradingsta, tai gali būti, kad jie pateks į nusikaltelių rankas. Tiesiog mes turime imtis šios atsakomybės. Ne tik mums parlamentarams turi tai rūpėti, bet ir komisija turi labai griežtai kalbėti su valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Iš tikrųjų negalima toleruoti to, kaip nepasinaudojama galimybė susijungti šeimoms. Ir tas pats pasakytina ir apie vaikus pabėgėlius. Jie yra pabėgėliai, nors pradžioj galbūt jie buvo migrantai. Pagrindinis klausimas yra štai koks, galvojant apie vaikus – vaikai pabėgėlių stovyklose Graikijoje pasakoja, kas vyko jų šeimose, pavyzdžiui, asidų šeimose. Jie negauna jokios psichologinės paramos. Jie tiesiog yra vaikai ir taps uh, pirmą laiko tiesiog suluošinti suluošinai suaugusiais. Jie yra ir prievartaujami, ir, ir ne tik tai mergaitės. Taigi tie prieimimo centrai, kiek ten yra vaikų. Ir Libijoje esančiose stovyklose aš girdėjau, kad iš Bangladešo, Maroko, Nigerijos vis daugiau vaikų atvyksta į stovyklas ir vis jaunesnių. Ar į visą tai buvo atsižvelgta galvojant apie tolesnius veiksmus, ar buvo atsižvelgta į dramatinę situaciją tų afganų berniukų situaciją, kurie apskritai yra uh, pristatomi kaip migrantai, kurie yra išnaudojami. Kodėl neskubama jiems e, padėti? Mes žinome, kad apskritai yra vengiama arba dėlsiama juos įregistruoti, o tai reiškia, kad jie yra tie, kurie pateks į teroristų nusikaltėlių rankas. norėčiau informuoti komisijos atstovus ir pasakyti, kad kitą kartą mes e, pasistengsime užtikrinti kuo aktyvesnį mūsų parlamentarų dalyvavimą. Iš tikrai, galės, tikrai galėsime išplėsti mūsų temų ratą, kadangi šita tema yra labai įdomi, jie domisi žiniasklaida ir kita vertus. Uh, Šita tema yra labai sudėtinga, daugelypė, kadangi čia kalbame apie prieglopščio suveikimo sistemas, taip pat e, socialinės apsaugos klausimus, integraciją. Visą tai kainuos valstybėms narėms. Taigi, iš tikrųjų, paieškokime tinkamesnės progos platesniai diskusijai, kaip aš jau minėjau, kai kurie kolegos ragino nepamiršti šios temos ir iš tikrųjų mums yra reikalinga jūsų parama, reikalinga toliau palaikyti kontaktus ir pasistengti, kad e, artimiausių metų mes surastume progos galbūt e, ryte suorganizuoti dar vieną diskusiją. Kol kas e, salėje liko tik tai Ana ir aš ir mes galėtume toliau diskutuoti, tačiau manyčiau, kad reikėtų paieškoti kitos progos. Dėkoju už jūsų darbą, dėkoju už jūsų pristatymus. Dėkoju dar kartą. Dėkoju Anai ir dėkoju visiems darbuotojams, kurie dalyvavo šiame posėdėje iki pabaigos. That's the end of the meeting, sorry. The meeting is... Taigi, turiu paskelbti ir posėdžio pabaigą, o kitas mūsų posėdį vyks birželio